klausimas, į kurį atsakoma žodžiu dėl naujosios 2016-2020 metų gyvūnų gerovės strategija. E, tai buvo, šis klausimas buvo pateiktas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto. Ir norėčiau pirmiausia suteikti žodį e, komisijos autoriui, ponui Sikorskijui. E, tai yra Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkui. Penkias minutės duodu Jums, prašau. Komisija Agrikomitetas norėtų pateikti komisijai klausimą dėl ES strategijos dėl gyvūnų gerovės 2012-2015 metų. Tai yra ta strategija, e, kuri jau buvo patvirtinta ir kuri e, buvo įgyvendinama, jie atitinka, jie atitinka komisijos atitinkamą dokumentą 2012-0006. Ir tai yra tikrai puikus dokumentas, kuris apibrėžęs labai aišku veiksmų planą ES gyvūnų gerovės politikos rytyje tam laikotarpiu. Ypač parlamento požiūriu teigiama buvo tai, kad e, buvo atsižvelgta į daugelį E, aspektų, kurie buvo įtraukti į 2010 m. gegužės 5 dienos e, parlamento rezoliuciją. Parlamentas džiaugiasi į likščiolinę pažangą ir ragina komisiją, e, turint omenyje aspektus, kurie iki šiol nebuvo įgyvendinti, juos imti įgyvendinti. Tai yra, ar komisija ketina uh, parengti naują strategiją, tai yra 2016-2020 metų strategija dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės, kad būtų užtikrintas veiksmų testinumas ir aiškumas ir kaip e, ko, ES politika šioje srityje e, veiksmi. Antras dalykas, ar komisijos gyvūnų gerovės strategija bus e, esminis elementas, kuris, kuris, kuris bus įtrauktas į ES e, visas politikos rytis, kuriuose bent, kaip yra, bent kiek yra, susi, kurios yra bent kiek susijusios e, gyvūnų gerovės aspektais, kaip apie tai buvo minėta Europos parlamentos rezoliucijoje priimtoje 2012 m. Liepos 4 d. Tiek e, Europos parlamento Žemės ūkio kaimo plėtros E, komitetas e, yra parašęs, e, kreipdamasis į komisiją ir aš noriu pasakyti, kad mes nekartą savo komitete diskutavome šiais klausimais bendro žemės ūkio politikos reformos kontekste buvo apie tai taip pat labai daug diskutuojama. Gyvūnų gerovė yra labai svarbi ir užtikrinant žmonių gerovę. Ir Tai yra taip pat labai svarbu tvarios plėtros prasme. Mes labai jau daug esame nuveikę, kad pagerintume gyvūnų e, padėtį, turime labai aukštus gyvūnų gerovės standartus ir norime jų e, toliau laikytis. Nors tai, mūsų, tai reiškia, jog mūsų gaminiai, žemės ūkio gaminiai yra mažiau konkurencingi tarptautinėse rinkose. Tai buvo pažymėta ir pranešime, kuris šiandieną buvo svarstytas. Uh, Mes norėtume, e, kad tie mūsų priimti aukšti standartai taptų globaliais, pasauliniais e, standartais, tačiau dėja čia mes susidurėme su įvairiomis kliūtimis. Ypač tai pasakytina apie produktus įvežamus iš trečiųjų šalių. Šias problemas mes iškeliame įvairiausiuose pranešimuose ir pastaruoju metu dirbame ties daugybę e, naujų dokumentų. Ir Apie tai kalbame kai kalbame apie e, gyvulių auginimą, apie gyvūnės kilmės medžiagą, e, gyvūnų e, tolesniam reprodukcijai skatinti ir taip toliau, kai aptarinėjama specifines gyvūnų grupės, pavyzdžiui, jautieną, keulieną ir panašiai. Taip pat reikia paminėti, jog bendrijos įvairios procedūros susijusios su e, vaistais, kurie yra e, kuriuos vartoja žmonės, e, ten yra taikomi labai aukšti standartai. Ir mes norėtumėme, kad tokių panašaus pobūdžio aukštų standartų būtų laikomasi ir gyvūnų e, priežiūros, gyvūnų auginimo srityje. Ir be abejo reikia užtikrinti e, tinkamą gyvūnų sveikatos priežiūros apsaugą ir jos lygį, užtikrinant atitinkamą stebėseną ir specialistų ir veterinarų įtraukimą. E, kalbant apie, pažiūrėjau, antibiotikų, hormonų naudojimą šioje srityje. Kartais mums kyla klausimas, ar e, eksperimentai vykdomi gyvūnų atžvilgių yra tikslingi. Gyvūnų gerovė mums buvo ir lieka vienas iš, viena iš labiausiai rūpimų vertybių, kur mes norime, kurias norime toliau puoselėti. Dabar ponas Andriukaitis, komisijos narys. E, Gerbiamai pirmininkė, gerbėmiai nariai, gyvūnų gerovė yra labai svarbus ir jautrus klausimas. Jis yra artimas milijonams Europos Sąjungos piliečių ir daug žmonių yra susirūpinę, kad su gyvūnais būtų tinkamai elgiamasi. Dabartinė gyvūnų gerovės strategija, kurią patvirtino komisija 2012 metais, yra gyvendinama. Komisijos prioritetas yra dirbti, stengiantis baigti likusius, likusių veiksmų įgyvendinimą. Dar reikia atlikti daug darbo, stiprinant ir įgyvendinant dabartinius nuostatas, siekiant pagerinti dialogą su suinteresuotais asmenimis ir kaip išsiaiškinti būdus, kaip kuo geriau įtraukti gyvūnų gerovės klausimus į tarptautinius dalykus. Yra nustatyta daug ištamių taisyklių susijusių su gyvūnų gerove, būtent daug rūšių, tame tarpe vištos deteklės ir keulės e, yra įtrauktos. E, turima, gal, e, taip pat yra nuostatos dėl gyvūnų skerdimo, dėl vežimo, taip pat kalbama apie kačių ir šunų gerovę. Mums reikia padaryti prioritetus įgyvendinant dabartinės nuostatas. Remdamėsi savo patirtimi siekiame susitelkti ties tais atvejais, kai nesilaikoma nuostatų. Būtent ir sieksiu pagerinti nuostatų taikymasi, rutininiai keulių uodegų kapojimą, taip pat bus parengtos gairės dėl keulių gerovės, kaip yra numatyta gyvūnų gerovės strategijoje. Antra, lauksiu ambicingo pilotinio projekto rezultatų dėl gyvūnų vežimo. Parlamentas tam pritarė ir šis e, pilotinis projektas yra gyvendinamas nuo šių metų iki 2018. Ir norėčiau pasakyti, kad komisija yra pasirengusi peržiūrėti ES nuostatas dėl oficialios kontrolės ir bus siekiama įgyvendinti reikalavimus susijusius su gyvūnų gerove. Bus siekiama įstengti, įsteigti Europos e, koordinacinius centrus dėl gyvūnų gerovės. Bus stiprinamas dialogas, norėčiau norėčiau, kad daug suinteresuotos menų įsitrauktų į šį dialogą, kad būtų toliau galima plėtoti su gyvūnų gerovė susijusių klausimų gyvendinimą. E, svarbu suprasti, e, ar bendruomenė, ar bendryje domisi Šiais klausimams mums labai svarbu žinoti, kaip būtų galima struktūrizuoti šį dialogą ateityje. Na ir galiausiai perėsiu prie tarptautinių veiksmų. ES piliečiai yra susirūpinę dėl gyvūnų gerovės ir tai nesibaigia ties ES sienomis, todėl mums reikia ir toliau laikyti savo nuostatų visame pasaulyje, taip pat skatinti savo ES konkurencingumą. Tokios pastangos galėtų padėti išlaikyti ES standartus tokiame pat aukštame lygmenyje, nepaisant globalizacijos daromos spaudimo. Kartu su at kolegomis atsakingais už šios klausimus tenkisimės išsiaiškinti, kaip būtų galima geriau pasauliniu lygmeniu vertinti gyvūnų gerovės klausimus. Bus ES turi išnaudoti savo privilegijuotą poziciją. E, rinka reikalauja, kad mėsa būtų ruošiama etiškai. Mes vertiname kitus žingsnius, kurių reikėtų imtis. Ir šiuo atveju norėčiau Jūs informuoti, kad komisija 2016 metais pradės naują Eurobarometro apžvalgą dėl gyvūnų gerovės ir pristatys E, šį naudingą informacijos šaltinį siekiant didinti vartotojų informuotumą ir švietimą. Mes įvertinsime savo kitus žingsnius po to, kai bus atlikta Eurobarometro apžvalga ir kai bus atlikta jos analizė. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Toliau panas Des. Regis jo nėra, todėl toliau mūsų sąraše vienai minutiai suteikiamas žodis ponui De Castro. komisijos nariai, ponios ir ponai, Žemės ūkio komitetas e, išreiškė e, savo e, susidomėjimą gyvūnų gerovės strategiją. Nekartą laimiai gyvūnų gerovės standartai ES yra aukščiausi pasaulyje. 2012-2015 strategija baigia galioti ir norime paklausti, ar komisija rengia naujas tokią gerovės strategiją. Bet prieš paprašydami naujų nuostatų norime pasitiriauti, kokie veiksm, kokius veiksmus pagal dabartinę strategiją dar reikia įgyvendinti arba kokiu veiksmu imtis, kad ta strategija būtų vieningai įgyvendinta. Taip pat noriu priminti, kad mes nuolatos reikalaujama griežtesnių taisyklių ir jas, e, prim, jos taikomos mūsų gyvulininkystės ūkiams, tačiau tai kenkia mūsų e, mėsos gamybos sektoriui ir ne visada tai pas, padeda pasiekti pagėdavimą rezultatų. Ponas Nikolson, ačiū pirmininkė. Kalb, vertinant Europos politiką, manau, gyvūnų gerovės srityje turime e, vadovautis mokslininkų išvadomis ir patirtimi, o ne emocijomis bei visuomenės reikalavimais, než, kad ir kokie e, gerą norintys jie būtų. Kad užtikrintume tikrą gyvūnų gerovę, turime parengti tinkamą ir įgyvendinamą strategiją e, kuri nebūtų įgyvendinama gamintojų E, sąskaitą. Turime parengti taisyklės, kurios turi būti priimtinos gamintams ir vengti neplanuotų pasiekmių, jeigu tai, tai netinkamai atsilieptų. Pavyzdžiui, komisijos pasiūlymas dėl e, pašarų su vaistais gali netinkamai atsiliepti e, kiaulininkystės sektoriui, nes gali paplisti tam tikros rygos. Taip pat turime nepamiršti ir vartotojų, tačiau ir gamintojų. Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, įgyvendinant priemo, gyvendinamos kai kurios priemonės, kai tuo tarpu visi kiti vilkina tų priemonių gyvendinimą ir ragina tai daryti Junktinę karalystę kuri praranda konkurencinį pranašumą. Žinoma, reikia rūpintis e, gyvūnų gerovės standartais ir priekybiniuose santykiuose. Negalime leisti, kad būtų įvežamas e, toks importas iš trečiųjų šalių, kuris turėtų konkurencinį pranašumą Europoje, kur taikomi ypač aukšti gyvūnų gerovės standartai. Taip pat noriu paminėti stambiųjų, uh, stambiųjų raguočių bandas ir, ke, ir reikalavimus bei taisyklės taikomas jų augintojams. Pone pirmininkė, yra reglamentai, bet būtų labai gerai, jeigu valstybės tiesiog juos įgyvendintų. Tikrai būtų visiems geriau nuo to. Ačiū. Ponas Federlė, ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad e, šiame procese taip toli nuėjome. Kai kas tikriausiai atpažįsta e, formuluotės, kurias e, ir klausimus, kuriuos suformulavome Žemės ūkio komitete, mes labai domėjomės šių klausimų raida. Todėl norėtume, kad, klausimo, kad po šio klausimo žodžiu būtų parengta rezoliucija. Noriu padėkoti komisijos nariui Andriukaičiui už jo atsidavimą ir e, interesą šiuo klausimu. Jūs kalbėjote apie tai, kokiais būdais galėtume eiti priekin. Visų pirma, reikia tinkamai įvertinti tai, e, ką, ką turėjome įgyvendindami ankstesnę strategiją. Po to manau, kad turėtume surenkti konsultacijas ir aptarti ateities strategiją ir, kaip ponas Nikolson sakė, reikia vieno vieningo paketo, jis turi būti tinkamai subalansuotas. Ir manau, kad labai svarbu ir tai, kad šis darbas būtų atliekamas drauge su Europos ūkininkais. Tai ne, neturėtų būti kažkas nukreipta prieš ūkininkus, tai turėtų būti drauge su jais rengiamas dokumentas. Ši perspektyva turėtų pasiūlyti platesnę uh, Šis dokumentas turėtų būti platesnė perspektyva. Dokumentas, kurio pagrindu galėtume dirbti. Ir taip pat turėtume siekti e, suderintos suderinto e, teisino e, gyvūnų gerovos srityje Europoje nepatikėsite, kiek, kaip skirtingai daugybė šios įties direktyvų įgyvendinamos e, Europos šalise. Pavyzdžiui, Švedijoje galioja taip vadinama keulių direktyva kuri turėjo galėti 2003-2014 metais, bet jei pažiūrėsite apžalgas rengiamas Švedijos žemės ūkio universitetų, pamatysite, kad 8 iš 20 es valstybių narių tik yra įgyvendinę tą direktyvą. Todėl svarbu, kad gyvūnų sveikatos uh, teisės aktuose būtų aptarta, kaip naudojame antibiotikus, kaip e, gyvūnams skirti antibiotikai santykiauja su žmogui skirtais vaistais. Ir tikiuosi, kad mums pavyks apriepti beveik 30 skirtingų teisės sistemų galiojančių Europoje. Mums reikia geriau veikiančios, sklandžių veikiančios vidaus rinkos. Madam Hazaka. Dėkuoju dabar pusantros minutės, ponia Hazenkarp. Ačiū, ponia pirmininkė gyvūnams tenkantis, e, tenkančios kančios yra labai didelės ir ši strategija galėtų padėti pagerinti jų gerovę. 13 straipsnėje yra rašoma, jog e, gyvūnai turi sąmonę ir turi emocijas. Ir ką visą tai reiškia? Jeigu, e, kuomet komisija e, nerodo jokios iniciatyvos e, gyvūnų gerovės požiūrių ir perleidžia jų likimą laisvai rinkai. Ir ką tai taip pat reiškia, ką tai šie žodžiai reiškia, jeigu ir toliau yra be narkozės gyvuliai skerdžiami ir arba jie e, perpildytose sunkvežimėse gabenami per visą Europą. Ir jeigu e, jie yra, e, jeigu mes iki šiol neuždraudžiame priverstinio, e, pažiūrėjau, paukščių šėrimo, kad galėtume gaminti e, kepenėlės, kepen, kepenėlių paštetą, e, Nemažai nevyriausybinių organizacijų yra pažymėjusios, jog e, Europos komisija neturi ketinimų e, šios, e, rengti jokios naujos strategijos, tai yra strategijos tolimesniam laikotarpiu. Ir tai, apie tai mes žinome dar net neįvykus diskusijoms su šiuo, šiuo parlamentu. Aš tikiuosi, kad vis dėlto komisija atsižvelgs į mūsų susirūpinimą. Dėkoju. Dabar žodį suteikiu kolegai, kuris, matau, pasirodė salėje. Ponas Des. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmiai kolegos, atsiprašau. Pastebėjau, kad e, e, e, nepastebėjau, kad neturė, kažkaip nesup, nesupratau, kad galiu patekti į keblę padėtį, kirsdamas Prancūzijos sieną ir dėl to ir pavėlavau atvykti. Uh, Kalbant apie šią strategiją, noriu pasakyti, kad remiu e, komisijos e, strategiją, kuri buvo priimta 12-15 metams ir norėčiau, kad būtų parengta atitinkama strategija vėlesniam laikotarpiu. E, gyvūnų gerovė yra aukščiausias mūsų prioritetas. Sveiki gyvūnai, kurie yra laikomi, prižiūrimi, auginami sveikose sąlygose. Yra, yra, E, mūsų visų gerovės pagrindas ir tai yra ne vien tik tai, tik, nereikėtų to vertinti tik labai siaurai, kalbant vien tik tai apie gyvulius, kurie e, gyvena e, ūkiuose. Jeigu E, yra perkeliamas e, žemės ūkio produkcija, perkeliama iš ES teritorijos į trečiasias valstybės, e, tuomet, žinoma, žalos patiriame didelės ir galime pasakyti, kad tik tai 6 procentus 6 procentus paaugo mūsų žemės ūkio gyvulininkystės produkcijos apimtis, tuo tarpu Azijoje šis skaičiai siekia, buvo dviženkliai. Reikia turėti omeny, e, kad e, gyvūnų gerovės aspektas čia labai svarbus, tačiau to reikėtų siekti, neužmirštant ir e, veiksmingos produkcijos, veiksmingų gamybos ir auginimo metodų. Ir aišku, siekiant apsaugoti mažuosius ūkius jeigu mes, pavyzdžiui, numatysime, e, e, tam, uždrausime tam tikrą e, veiklą, tam tikrus taikyt, taikomus metodus, pavyzdžiui, gyvulinkystės srityje, tuomet mes tikrai neiš, automatiškai sunaikinsime daugybės mažų ūkių gyvenimo pagrindą. Ačiū pirmininkė. Ši rezoliucija kurią parengė mūsų grupė, kurioje, kurios aš esu bendra pirmininkis. Mes vis pritarėme šiems tikslams, ypatingai tam sąrašu, kai būtų galima patikrinti, ar veikia dabartinė strategija, nes tik 19 iš 9, 9 iš 19 veiksmų buvo komisijos įgyvendintos. Tai todėl bet kokia nauja strategija turėtų būti netidėliotinai ragintų naujos teisėkūros sistemos, kuri, su kurios pagalba būtų galima pagerinti gyvūnų gerovės standartus. Mums kelia nerima tai, kad kai kas, kai kas kalba apie nuostatų supaprastinimą, O tai yra dokumento silpninimas, mums reikia geriau įgyvendinti esamas nuostatas. Yra dvi pasiūlytos rezoliucijos sudėdamosios dalys, apie kurias norėčiau paminėti, ypatingai pabrėždamas tai, kad reikėtų uždrausti ES gyvūnų kankinimą ar blogą elgesį. Taip pat e, reikėtų paminėti pieninius gyvūnus labai svarbus yra gyvūnų transportavimas ir reikia įvertinti, kaip veikia dabartinės nuostatos šiuo atžvilgiu. Ir šios nuostatos šie dalykai nuolat iškyla mano rinkimo apygardoje, piliečiams rūpi gyvūnų gerovė ir norėtų, kad jų parlamentas apgintų gyvūnus. Ačiū. Ačiū, ponia Agniui, dvi minutės. Ponas Agniu. Ačiū. Kai kalbame apie gyvūnų gerovę ES, tai susiduria kelios kultūros, nes viduržėmio jūros šalyse paprastai džiaugiamasi gyv... kurida. Ir sakoma, kad Romoje reikia elgtis taip kaip romėnai, tačiau Didžiosios Britanijos mokesčių mokėtojai subsidijuoja šią veiklą ir subsidijuoja todėl, kad jie kad yra mokama, duodamos išmokos už žemę, kurioje vyksta bulių kautinės. Ir norėtų, kad būtų pakeisti teisės aktai ir ne tik, kad būtų parengti konkretūs teisės aktai, kad Didžiosios Britanijos mokesčių mokėtojų lėšos nebūtų skiriamos šiam tikslui. Norėčiau Jūs priminti, kad Didžiojo Britanijoje, Britanijoje netrukus vyks referendumas dėl narystės ES ir e, tikrai e, mokesčių mokėtojams nepriimtinas tas klausimas, kad jie finansuoja bulių kautinės. E, kitas klausimas yra susijęs su šunimis Rumunijoje, neprižiūrimai šunimis, kurie yra žudomi. Taigi man įdomu, kas atsitinka su tai šunimis po to, kai jie yra nužudomi, ar jie yra laidojami, kaip dėl aplinkosaugos taisyklių, ar jie deginami Dėl to e, gali kilti nerimas dėl klimato atšilimo, ar jie yra išmetami ar panaudojami kaip trašos, ar jie yra šeriami kitiems gyvūnams. Ir tai yra labai svarbu, nes ir pietryčių Azijoje tai vyksta. Mes taip pat žinome, kad kai kurie šunys serga pasiutlygė ir pasiutligė gali užsikrėsti ir žmonės, ir žmonės e, keliauja, taigi kaip mums reikėtų apsaugoti, kaip reikėtų pataisyti šią situaciją. Pone Bilder. Ačiū, ponė pirmininkė. Strategija dėl gyvūnų gerovės 2012-2015 metų e, laikotarpio baigia galioti. Džiaugiuosi, kad šis klausimas įtrauktas į darbo tvarkę ir kalbame apie naują 16-20 metų strategiją. Jeigu e, 13 straipsnėje ES sutarties pasakyta, kad valstybės naras privalo e, rūpintis gyvūnais kaip jaučiančiais sutverimais. Turime nueiti toliau ir pašalinti visas, visas beprasmybės šioje strategijoje. Pavyzdžiui, žemės ūkio sektoriuje, e, kalbant apie e, intensyvų žemės ūkį, taip pat, ne, tai, tai lėčia neintensyvų žemės ūkį, taip pat e, dėrybas dėl TT TTIP. Taip pat norėčiau pakalbėti apie e, ūkius Elzase, kur e, ir taip pat e, pramoninius keulių ūkius kai kuriuose Prancūzijos regionuose atliekami gyvūnais, atliekami eksperimentai su gyvūnais apgalėsau dėl to, kad komisija nesiemė svarsyti vivisekcijos klausimo. Ir taip pat pamirštama tai, kad moksliniai tyrimai, mokslinių tyrimų išvados išgautos atliekant e, bandymus su gyvūnais neturėtų būti panaudojimos. Tai tikrai apgailėtina. E, gyvūnai kai kuriais atvejais neapsvaiginami prieš skerdimą. Aš taip, taip pat smerkiu tokius atvejus. Taip pat reikia labai tikslių, tikslių etikečių ir tikros informacijos, kaip e, ž, gyvūnai skerdžiami. E, Taip pat reikėtų nutraukti, panaikinti išlygą, kuri galioja ritualiniam gyvūnų skerdimui. Būtina kovoti su bet kokia kontrabanda gyvūnais. Iš tikrųjų, gyvūnai e, kenčia daug labiau, daug smarkiau, stipriau. Valstybės narės turėtų vadovautis pažangiausiais e, praktikos, pažangiausios praktikos metodais. E, E, spręsdamos kaip elgtis su valkataujančiais šunimis ir katėmis. Ačiū, ponia komisijos nary. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie šios diskusijos dėl e, naujosios gyvūnų gerovės strategijos 2016-2020 metams, nes kaip ir kiti kolegos, aš manau, jog tai yra labai svarbus klausimas ir ypač Europoje mums reikia e, harmonizuoto požiūrio ir e, metodų, tiek siekiant apsaugoti pačius gamintojus, tiek ir gyvūnus. Mano šalyje yra laikomasi tikrai pavyzdinių standartų gyvūnų gerovės e, srityje Pavyzdžiui, kalbant apie vištų dedeklių naudo, e, e, laikymo sąlygas ir, jų, ir ar gyvulių transportą, tačiau e, Europoje dar yra valstybių narių, kurios, ypač kalbant apie vištų dedeklių laikymo sąlygas, neįgyvendina iki šiol ES taisyklių. Ir e, tai sukuria dar daugiau e, konkurencijos e, požiūrių, dar daugiau problemų. Ir jeigu Europoje gamyb, gyvulių auginimo sąlygos nėra suvienodinamos, taikant vienodus standartus, tai aišku, turi didžiulių, atneša didžiulių problemų tiek augintojams, tiek ir pačios rinkos veiklai, veikimui. Ir, ir e, taip pat skatinamas e, bereikalingas e, gyvūnų importas į ES rinką, kur, tai yra gyvūnų, kurioje kitose šalise, trečiose šalise yra auginami nederamomis sąlygomis. Aš norėčiau kreiptis į visus, kurie pasisako už dar didesnį gyvūnų gerovės lygį E, nelikite vien tik tai prie žodžių, informuokite ir vartotojus apie tai, kad su tuo yra susijusios ir gyvūnų auginimo e, išlaidos ir atitinkamos galutiniam vartotojui tenkančios išlaidos. Tačiau aš manau, kad šito mums reikia Europoje. Mes, esame, mes turime galvoti apie galutinį mūsų tikslą gyvūnų gerovę. Dėkoju. Ponas Kofot, ačiū dažnai kalbame apie gyvūnų e, apsaugą ES, tačiau darome nedaug. Mes turime pasirūpinti, kad mūsų gyvuliai gyventų geromis sąlygomis, be nepatirdami skausmo. Ir ši strategija turėtų tą paskatinti. Tačiau kasdien ES, ES valstybėse narise, pavyzdžiui, Danijoje yra nuolat pažeidinėjamos ES e, šios ryties taisyklės. Pavyzdžiui, 90 procentų e, e, paršelių yra nuolat kapojamos uodegos kiek laiko dar tai toleruosite ir kada pagaliau imsite e, e, kovoti prieš tokias valstybės, kurios reguliariai ir sistemingai pažydinėja ES e, teisės aktų nuostatas ir standartus. E, 8 milijonai ES e, piliečių reikalavo, e, e, kad ES pagaliau imtųsi veiksmų šioje srityje ir strategija tam būtų geras pagrindas. Taigi, ponio komisijos nariai, kada imsitės tų veiksmų? Ponas Vojčiachovskis. Ačiū, gerbiamoji pirmininkė. Kai šiandien balsavome dėl darbo tvarkės, tai vienas iš kolegų pasakė, kad yra problema susijusi su terorizmu Europoje, taigi nelaikas ne patvirtinti rezoliuciją dėl gyvūnų gerovės strategijos, nes e, kai lyginame šios du dalykus, tai yra visiškai netinkamos alternatyvos. Gyvūnų gerovė yra ES vertybė, tai yra ES paveldo dalis ir mes galime didžiuotis tuo, kad turime vienus iš didžiausių gyvūnų gerovės standartų Europoje reikia ir toliau stengtis gerinti šios standartus. Didžioji dauguma ES piliečių supranta, ką reiškia gyvūnų gerovės e, ir gyvūnų apsaugos svarba, kalbant apie mūsų žmogiškumą šiame amžiuje, kalbant apie naują strategiją nuo 2016 iki 2020 metų. Tai tai yra labai blogas signalas, nes pasakoma tarsi, kad ES nenori tęsti savo politikos ir toliau gerinti gyvūnų gerovės standartų. Tai yra blogas signalas, kalbant apie visuomenės nuomonę. Ir būtent dėl to mes raginame ES ir toliau tęsti gyvūnų gerovės politiką ir parengti naują strategiją šio klausimo Mahatma Gandhi pasakė kad pažangą galima vertinti pagal tai, kaip elgiamasi su gyvūnai šalyje. Nauja strategija galėtų būti naujas įrodymas e, susijęs su mūsų moralinė pažanga ES. Ačiū. Viena su pusė minutės, ponas Jakovčič. Ačiū, pirmininkė. Kai kalbėjome apie gyvūnų gerovės politiką, Tai e, iškilo poreikis suprasti, kad gyvūnai taip pat e, turi jausmus, jie jaučia skausmą ir jų jausmai yra panašus į žmonių jausmus. Ir tai yra pradinis diskusijos taškas. Mes turime suprasti, kaip elgiamės su gyvūnais, kai yra auginami, dėje mes juos klonuojame ir netinkamai transportuojame. Tuomet turime suprasti tai ir turime aptarti visas problemas susijusias su gyvūnų transportavimu ir klonavimu. Mums tikrai reikalinga nauja strategija, tačiau ši nauja strategija turėtų apriepti ir tai, kaip elgiamasi su laukiniais gyvūnais, pavyzdžiui, kai laukiniai gyvūnai naudojami cirke arba kai pardavinėjami neteisėtai. Reikėtų nepamiršti ir naminių gyvūnų, šunų ir kačių, kad su jais taip pat kartais blogai elgiamasi ir reikėtų turėti galvoje ir šių gyvūnų gerovę. Dabartinė strategija šiais metais baigia galioti Taigi mums tikrai reikalinga nauja strategija iki 2020 metų ir mes laukiame pasiūlymų dėl šios strategijos. Ponas Ek, ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narėje. ES Lisabono sutartimi įsipareigojo tenkinti reikalavimus tenkančius gyvūnų, ger, ger, gyvūnų gerovės rytyje, tačiau mūsų gyvūnai iki šiol e, kamuojasi transportavimo metu, skerdyklose. Daugybė tūkstančių e, valkataujančių gyvūnų yra e, užmušinėjami, žudomi. Ir net nėra jokio, jok, jokio reglamento, kuris reglamentuotų, pavyzdžiui, e, e, triušių auginimo sąlygas e, gyvūnų gerovės strategija, kuri, kurios galiojimas baigsis šiais metais, nebuvo pakankamai veiksmingai ir pilnai gyvendinta. Mes, pavyzdžiui, turime pagaliau atsisakyti gyvulių laikymo narvuose sistemos, taip pat e, kalbant apie e, gyvūnų, gyvūnų, gyvūnų atžvilgių taikomus bandymus, reik, turime taikyti jau e, egzistuojančias metodikas, mokslinės metodikas paremtos labai konkrečiais, konkrečiomis išvadomis ir išvalgomis nes e, lygi šiol jūsų vykdyti veiksmai yra neprimtini, mūsų piryliečiai nebegali ilgiau laukti. Aš nebegaliu ištverti, kenti, ištverti to gyvūlių, gyvūnų skausmo. Jeigu jūs, e, jūs neselkite nusikalstamai ir nebetoleruokite e, e, gyvūnų kančių ir pagaliau atsižvelkite į tai, ko reikalauja ES piliečiai. Pone Ekar, ponas, ar pritarėte pono Des užduotam, užduodamam klausimui? Jis norėtų Jums užduoti klausimą pagal Milnos kortelės procedūrą, prašau. Pone Ek, norėčiau užduoti Jums klausimą. Kaip e, suprasti tai, kad jūsų, kuomet jūsų šalyje valdė jūsų politiniai šeimai priklausančios jėgos, e, buvo sukurtos masinio gyvulių auginimo e, įmonės e, ir e, komunistinio režimo 45 metus valdžiusio metu rytų Vokietijoje. Atsakymas - kapitalas turi tokį polinkį keliauti ten, kur jam yra palankiausia būti panaudotam. Ir turite prisiminti istoriją. Prisiminkite, iš kur atvyko į rytų Vokietiją tie investuotojai. Tai pavyzdžiui, investuotojai iš Olandijos. E, su mum, ta partija tai neturi nieko bendro ir su jos sprendimais. Ir kalbant apie dabartinę mūsų temą, kurią mes šiandien aptarinėjame, su jie taip pat tai neturi nieko bendro. Ponas Durom, vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, 2012-2015 metų strategija e, baigėsi jos gyvendinimo rezultatai lab, vertinami labai nevienodai. Atrodo, kad jūsų komisija nesiūlys 2016-2020 naujos strategijos naujų priemonių. Jūs kalbėjote apie e, nuomonių apklausų surengimą. Tačiau tai sunkiai suvokiame, nes šiuo metu jūsų komisija derasi dėl e, transatlantinės partnerystės. E, ir už Atlanto taikomi kiti, gyvulin, kitokie gyvulininkystės e, metodai, o mes nesijimame renkti teisės akto šiuo tokiu svarbiu klausimu. Kalbame apie sąlygas, kuriomis laikomi gyvūnai. Europoje tos, tokios sąlygos neturėtų būti netoleruojami ir, ir, ir iškyla rizika, kad, jie, kad jeigu tos sąlygos bus įteisintos, jas reikia uždrausti. E, pone komisijos nariai, piliečiai nori, tikisi veiksmų, o mais, ką bandome apsaugoti, ar, ar stambę pramonę, ar gyvūnų interesus šiuo atveju. Ponas Cūlo toliau. Ačiū pirmininkė. ES veikimo sutarties 13 straipsnėje kuris jau buvo minėtas, yra pasakyta, kad gyvūnų gerovę reikėtų užtikrinti, suvokat, kad gyvūnai yra jaučiantys padarai. E, tas požiūris dažnai yra pamirštamas ir iš vis veidmainiškai interpretuojama ši nuostata, su keliomis išimtimis. Jei pažvelgsime į mokslinius tyrimus, milijonai gyvūnų uh, E, naudojami betiksliams bandymams. Taip pat e, noriu pa, pa, pakalbėti apie cirko gyvūnus, tik tai pabandykite suvokti, su kokiu pažeminimu tie gyvūnai susiduria ir gyvena visiškai nenaturalų gyvenimą. Egzistuoja veidmainiškumas ir dėl religinių priežasčių. Skerdžiant, pavyzdžiui, gyvūnas priverčiamas nežmoniškai kentėti ir tai yra visiškai nereikalinga. Pirmininkė, komisijos narė, aš tikiuosi, kad naujoje strategijoje svarbiausių veikėjų svarbiausių veiksnių bus gyvūnų gerovė, suvokiant, kad gyvūnai yra jaučiantys padarai. Ponas Buda toliau, pirmininkė komisijos nariai, ponios ir ponai kiekvieno iš mūsų sveikata priklauso nuo to, ko, kokių gyvūnų mėsą mes valgome. Ir tai neatsiejamai susijęs su gyvūnų gerovė, tai yra kaip jie auginami ir šeriami. Būtent todėl džiaugiamės komisijos pastangomis, e, kurių ėmėsi šią kryptimį pastaraisiais metais, dar kartą pabrėždami, kad šios pastangos turi būti sustiprintos ir pagilintos. Komisija šioje srityje uh, turi užtikrinti nuolatinį komunikavimą, atsižvelgdama į vartotojų ir ūkininkų poreikius. Reikia ieškoti pusiausviros tarp abiejų šių pusių, kad, kad kiekviena iš jų uh, būtų tikra, kad jų, jos teisės yra įgyvendinamos. Nes kitaip komisijai teks rūpintis ne tik uh, e, su papra, es teisėkros supaprastinimu šioje srityje, būtina užtikrinti ir kad e, valstybės narės e, akilai stebėtų, kaip gyvendinami teisės aktai, nes dėja šioje srityje yra spragų. Dėja, šiandien maisto grandinėje dar išlieka akivaizdus disbalansas, ūkininkų nenaudai ir tai gali pakengti investicijoms į šią sritį gamintojai yra apsunkinami nuolatinės biurokratijos ir neturėtume dar labiau apsunkinti šios pramonės sektoriaus gyvenimo. Ūkininkai, kurie prisėmė jiems tenkančią atsakomybę šioje srityje, turėtų e, mainais gauti garantijas ir stabilumą, žinoti, kad jų investicijos yra apsaugotos ir kad jie gali tikėtis e, vienodų galimybių tarptautiniu mastu. Todėl reikia išnaudoti galimybės remti ūkininkus iš ES e fondo, pavyzdžiui, kaimo plėtros fondo ir pritaikyti e, technologinius mokslinius siekiant užsipinti didesnę gyvūnų gerovę, kad galėtume užtikrinti tuos aukštus standartus. Gyvūnai jaučia, jie, e, jie jaučia skausmą ir man sunku suvokti, kaip žmonės gali žiauriai elgtis su m, apsiginti negalinčiais gyvūnais. Deja, daug kas mano, kad e, gyvūn, iš gyvūnų reikia pelnytis, pavyzdžiui, panduoti juos maistui, medžioti juos, atlikti su, jie, su jais bandymus gyv, su gyvūnais turėtume elgtis pagarbiai. Jie neturi nei balso, jie negali balsuoti, e, pasipriešinti e, tam, kaip su jais elgiamasi. Kadangi dabartinė gyvūnų gerovės strategija nustos galioti šiais metais, raginu komisiją nedelsiant įgyvendinti tuos strategijos aspektus, kurie dar neįgyvendinti ir parengti naują strategiją. E, kuri būtų palanki gyvūnams ir visiems tiems, kuriems rūpi gyvūnai. Elkimės civilizuotai ir kalbėkime gyvūnų vardu, nes dažnai gyvūnai yra daug geresni nei žmonės. Pane Gerling, ačiū, pane pirmininkė daugiau eksimų teisės e, reguliavimo taisyklių koordinavimas yra svarbus dalykas e, siekiant užtikrinti gyvūnų gerovę. Tai yra labai svarbu ir mūsų e, ūkininkams ir turime ir toliau remti gyvulių mėsos gamybos sektorių ir įstengdamis išvengti per nelik didelio e, e, gaminių importavimo iš trečiųjų šalių. Tačiau, žinoma, reikia užkirsti kelią e, bet kokiam, bet kokie, bet kokiam piknaudžiavimui esama padėtimi, siekiant išsaugoti pakankamai aukštus gyvūnų auginimo standartus. Ir daugelį dalykų galima būtų išspręsti ir valstybių narių lygmenių yra ne, steigiama, kad valstybės narės daug kalba ir mažai e, daro. Tačiau tai netiesa. E, būtent valstybių narių vyriausybės yra pagrindinės veikėjos šioje srityje ir mes turime daryti viską, kad jos imtų daryti daugiau. Dėkoju. Ponas Trikabras. Ačiū, ponė pirmininkė. Kad užtikrintume realų gyvūnų gerovės strategijos įgyvendinimą, mes turime į įtraukti ją pagrindinę idėją, kuri slypi už gyvūnų e, apsaugos ir jų gerovės koncepcijos. Tai yra filosofinis, etinis principas, kurio mes dažnai neminime. Tai yra mes turime e, ginti gyvūnus, kadangi jie turi savo teisės. Žinoma, atsižvelgiant į E, būtina sąsaja tarp e, teisių ir prievolių. Mes turime jaustis įsipareigoję e, ginti gyvūnų gerovės, turime suvokti, kad jie turi tas teisės, tai yra bū, teisės būti ap, apginti ir saugomi. Tai turi būti įtraukta į mūsų uh, strategiją ir visus kitus susijusius dokumentus. Juo ir turime grįsti savo strategiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Dabar dviem minutėms suteikiu žodį ponui Šrajer Pirik. Poniai Šrajer Pirik. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie gyvūnų gerovės strategijos e, e, pratesimą, o aš pasisakau prieš dėl tokių priežasčių. Direktyvos ir reglamentas turi būti pagaliau tinkamai gyvendinti. Mes turime visas e, teisinės priemonės. Ir Niderlanduose politikai dažnai apie tai diskutuojama, kad pagaliau Europoje kažkas turi imti keistis ir kad ir pagaliau ir ūkininkai pritartų Europos idėjoms. Tačiau kol kas ūkininkams tenka tik taip per didelės išlaidos ir daugiau jokių privalumų iš Europos jie nejaučia. Pone pirmininkė, gyvūnų gerovės strategija parlamentui dažnai reiškia didesnius, aukštesnius standartus taikomus e, e, ūkininkams ir tai yra netoleruotinai. Kai kalbame apie gyvūnų gerovę, mes neturime užmiršti ir e, žmonių gerovės. E, apsaugodami, mes kal, gyvūnai yra transportuojami šiltai, jie nuolat gauna ko nors e, gerti, tuo tarpu daugybė žmonių kenčia nuo šalčio, neturi tinkamo būsto ir panašiai. Ir Niderlanduose, e, pavyzdžiui, nėra daugeliu pabėgėlių vietos, e, e, nėra pastogės, jie turi dažnai miegoti patvirų dangumi ant sniego, o tuo tarpu mes jaudinamės dėl gyvūnų gerovės. Mes turėtume dabar pirmiausia kalboti apie pagalbą žmonėms ir spręsti realias Europos krizės. Tai yra pabėgėlių, bendro žmonių, prie, pabėgėlių prieimimo ir islamo valstybės teroro problemas. Žmonių e, problemos turėtų būti aukščiau mūsų darbo tvarkėje, o ne gyvūnų gerovės klausimas. Nors aš visuomet pasisakiau ir už gyvūnų gerovę. Yra du kolegos, kurie nori pasisakyti, pateikti Jums papildomą klausimą pagal Mirinos kortelės procedūrą. Ponas Jar norėtų Jums užduoti klausimą, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų kolegė teisingai apibrėžė situaciją iš ūkininkų pusės, iš jų požiūrio taško, tačiau e, mes parlamente e, nedaug, pažiūrėjau, kalbame apie e, gyvūnų, nam, namų gyvūnų, nam, e, namuose prižiūrimų ir laikių, laikomų gyvūnų problemas. Apie tai nėra visiškai jokio, jokie aspektai, nėra, apie juos nėra kalbame ir tai niekaip nereglamentuojama. Niderlandų parlamente mes jau nekartą apie tai kalbėjome Žmonės sako, kad e, gyvūnai, namų gyvūnėlius būtina saugoti ir užtikrinti jų teisės, tačiau ne visi, ta, e, mok, ne visi apie tai galvoja ir ne visiems tai rūpi. Pone Gilera, vieną minutį. Gerbiamoji pirmininkė, norėčiau pabrėžti, tai, kad rengsime antrą strategiją Kalbame apie antrąją strategiją nuo 2012 iki 2015 metų. Ir tos strategijos tikslas yra vienas dalykas, bet dabar norėčiau paklausyti, kokie buvo rezultatai. Ir jeigu rezultatai nėra patenkinami, vadinasi, reikėtų remtis kitokiu požiūriu. Galbūt reikalingas geresnės bendro, bendras teisės aktų suderinimas. Manyčiau, kad toks darbas turėtų būti atliktas. Taigi aš norėčiau sužinoti, kas buvo pasiekta. Mes laukiame antrosios strategijos rezultatų ir mane taip pat labai domina Eurobarometras ir tikrai įdomu, ką apie tai mano ES piliečiai. Tai mums visiems svarbu, nes piliečiai tikriausiai būtų pasirengę mokėti daugiau už geresnę gyvūnų gerovės apsaugą. Na, o po situacijos įvertinimo reikėtų išsiaiškinti, ar mūsų teisės aktai yra vienodai gyvendinami. E, turime turėti galvo ar tai, tai nurodyta mūsų susitarimuose e, ir mes turėtume daugiau reikalauti ir sudarydami susitarimus su trečiosiomis šalimis. Ačiū toliau, Gušmiuk. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, norėčiau priminti iš 19 priemonių pagal šią galiojančią strategiją iki šiol buvo įgyvendintos tik tai keletas. Komisija turi e, įgyvendinti e, vis dar neįgyvendintus punktus ir parengti naują strategiją, kad pagaliau būtų e, užtikrinti, e, užtikrintas visų aspektų susijusių su 13 straipsniu laikymasis ir gyvendinimas. E, vidaus rinkai tai taip pat turėtų e, naudos. Komisija, dėrėdamasi su trečiosiomis šalimis e, dėl prekybos susitarimų, turėtų neužmiršti ir gyvūnų gerovės klausimų yra tam tikros taisyklės, kurių turi laikytis eksportuotojai iš trečiųjų šalių, priešingų atveju kyla pavojus mūsų produkcijai. Dėkoju. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, kolegos, džiugiuosi, kad šis klausimas įtrauktas į darbo tvarkę. Svarbu, kad parlamentas e, svarstytų šį klausimą gyvūnų gerovė yra labai svarbi daugeliui europiečių piliečiai vis labiau nori e, vartoti atsakingai, todėl jie nori žinoti e, maisto produktų kilmę ir tai, ką jie deda į lėkštę. Todėl reikia sustiprinti pastangas. E, ūkininkai taip pat dalyvauja užtikrinant gyvūnų gerovę. Jie neatsiemi nuo kokybiškos maisto produktų gamybos. Komisija, ar komisija rengėsi pradėti naują strategiją? Ji turėtų būti objektyvi ir pragmatiška, apimti e, tokius e, profesionalius veikėjus kaip vartotojai. Kita vertus, e, reikia nepamiršti ūkininkų ir skatinti paž, pažangiausius e, praktikos metodus. Pavyzdžiui, kai buvo pažymėta, negalime viena vertus siekti gyvūnų gerovės ir kita vertus, e, E, uždėti neproporcingų biurokratinių reikalavimų mūsų ūkininkams. Reikia parengti tinkamus teisės aktus ir sukurti sąlygas e, tinkamam e, tinkamų gyvulininkystės metodui puoselėjimui, plėtojimui Europoje. Taip pat norėčiau paminėti pavyzdžiui, teršalų aspektą, svarbiausių aplinką e, teršiančių dujų klausimą. E, vartotojai norėtų, kad šiltam efektą sukeliančių dujų kiekis E, sumažėtų ir nors gyvūnai e, prisideda prie tų dujų e, kiekio didinimo, vis dėlto žmonės norėtų, kad bandos ganytųsi laisvai pievose. Toliau ponia Kadenbach. Ačiū ponia pirmininkė, ponia komisijos nary. Nepaisant krizės, ekonominės krizės, Mes turime kalbėti apie gyvūnų apsaugą. Prieš keletą metų, kai kalbėjome apie 2012-2015 metų gyvūnų gerovės strategiją, aš taip pradėjau savo kalbą, nes ir tada mes tengiamės dėl e, ekonominės krizės e, e, pas, kalbė, kalbėti apie tai ir pabrėžti, jog nebegalime, neva nebegali, negalime kalbėti apie gyvūnų gerovę. Ar e, negalime leisti mums diktuoti sąlygas e, tam, kas mums yra svarbu, aptarti tai, kas mums svarbu, e, e, tik dėl to, kad yra kilę kažkokių naujų problemų, yra iškilę naujų krizių, pavyzdžiui, terorizmo krizė. 13 straipsnis sako, kad gyvūnai yra jaučiantis gyvūnai ir jūs e, e, tikiuosi, kad kartu su savo e, komanda pateiksite ateities gyvūnų gerovės strategiją. Aš esu įsitikinusi ir žinau iš jūsų likščiolinės veiklos ir sveikatos saugos komiteto darbe E, kad gyvūnų gerovė, žmonių gerovė ir sveikata nėra vienas nuo kito atsija, atsi, atsijėti dalykai. Jeigu, jeigu gyvūnų gerovė bus parašyta didžiosiomis raidėmis Europoje, tuomet ir žmonėms bus geriau gyventi. Dėkoju. You, Ačiū, panas Dalton. Ačiū pirmininkė. Mes, mūsų nuostatos yra pačios greičiausios, tačiau jeigu neįgyvendinamos, tai bevertys, todėl įgyvendinimas yra labai svarbu. Jokios prasmės turėti naują strategiją, jeigu nebus įgyvendintos dabartinės nuostatos, tokiu atveju mes tik kalbėsime. Mes matome, kad ši problema yra visose gyvūnų apsaugos rytise. Pavyzdžiui, kalbant apie gyvūnų transportavimą, matome, kad tikrovė atsilieka nuo nuostatų. Kontrabanda gyvūnais yra kitas klausimas nesilaikoma nuostatų, nesilaikoma naminių gyvūnų pasuždavimo taisyklių, todėl nereikia daugiau teisės aktų, kurių negalėsime gyventinti. Mums reikia, kad dabartiniai teisės aktai būtų tinkamai gyvendinti ir komisija turėtų griežčiau elgtis su nenorinčiomis teisės aktų gyvendinti valstybėmis narimis, reikėtų keistis gerajame patirtimi ir skatinti gyvūnų gerovę, kad mūsų standartai būtų patys aukščiausi, o ne žemiausi. Toliau ponas Bogovič, prašau. Ačiū. Europos ūkininkai ir Europos žemės ūkio politika politikos rytyje, galime didžiuotis tuo, kas buvo pasiekta gyvūnų gerovės rytyje. Aš ir pas atidžiai sekiau tai, kas vyko Slovenijoje ir galiu pasakyti, kad dirbau žemės ūkio ministru ir žinau, ką ūkininkai turi daryti, kad galėtų pritaikyti savo arklides, e, savo tvartus prie e, atitinkamų reikalavimų. E, reikėtų paminėti ir vištienos, ir keulienos e, gamybą. Svarbu žinoti, kurie teisės aktai yra įgyvendinami, kokiu žingsniu dar reikia imtis, kad visi dirbtų vienodomis sąlygomis ir reikia patikinimo, kad turime vieną, vieningą politiką gyvūnų gerovės rytyje. Kartu su ūkininkais ir su vartotojais Turime dėti pastangas šioje srityje, neturėtume per daug skubėti. Manau, kad labai svarbu būti kritiškais, atidžiau supra, e, panagrinėti situaciją tose šalyse, iš kurių importuojami mėsos produktai. Nes jeigu mūsų požiūris į importą nebus kritiškas, tai Europos gyvūnų gerovės klausimai gyvūnų veisimui iškils pavojus. Ir ypač turiu galvoje mažus ūkius nepalankiose vietovėse. Todėl mes e, turime e, kalbėti apie tai, kai sudarome laisvosios priekybos susitarimai, nes tai gali būti dar vienais pastais ūkininkams. Toliau ponas Branen. Ačiū pirmininkė. Europos piliečiai žvelgia į komisiją ir laukia ryštingų veiksmų, kad būtų apsaugota gyvūnų gerovė. Naujoji strategija turėtų būti tik pradžia kad būtų įvesti ES pagrindiniai teisės aktai, kad būtų ES komisijoje e, sutvarkytas vieno langelio principas. Reikia, kad būtų laikomasi teisės aktų koordinuotai ir veiksmingai. Gyvūnai yra jaučiantys ir tai yra svarbiausias dalykas, kurį reikia turėti galvoje, regiant naują strategiją. Tai reikia turėti galvoje, sprendžiant svarbiausius klausimus. Reikia pagerinti ūkiuose laikomų gyvūnų situaciją, pažaboti kontrabantą egzotiniais gyvūnais. Laikas parengti naują ir tvirtą strategiją. Ačiū. Toliau ponas Noj. Ačiū, kvotinė komisijos nariai. Man kila klausimas, kodėl ne? Kodėl neturėtų būti naujos strategijos gyvūnų geroviai? Dėl kokių priežasčių? Kai kalbame apie gyvūnų gerovės strategiją mūsų komitetui, taip pat ir kitiems komitetams yra labai svarbu. E, ir neaišku, ir mums dažnai kyla klausimų, kodėl e, viena ar, vienam ar kitam e, dalykui yra sakoma ne iš komisijos pusės. Kodėl komisija nenori aiškiai apibriežti tikslų, labai aiškaus veiksmų plano su duomenimis, pagal kurios būtų galima nustatyti, kokios pažangos iki šiol pasiekta Europoje. Neįsivaizduoju, kad tokios temos kurios, ir sritis, kurios minėtos mano daugeliu kolegų, yra ignoruojamos. Nors mums čia labai aiškiai reikia plano ir strategijos. Aš labai vertinu jūsų veiklos rytį ir norėčiau jūs paraginti lygiai taip pat aiškiai e, veikti ir e, ryštingai veikti ir gyvūnų gerovės strategijos kontekste, nes šios strategijos mums reikia kiek manoma greičiau. Dėkoju. Dabar kalbės ponas Čany. Ačiū, pirmininkė. priemonės gyvūnų geroviai yra labai svarbios, jas turėtume stebėti ir rasti tinkamą teisinį pagrindą. Rengdami strategiją turime nepamiršti inovacijų, švietimo ir sanglaudos finansavimo šaltinių. Norėčiau pastebėti, kad Europos normos šioje srityje yra labai aukštos, aukščiausios. Ponas Dekastro kalbėjo apie tai, kad e, labai sunku tokį lygį užtikrinti. Ir e, gyvūnai ūkiuose, gal, gyv, gyvuliai ūkiuose praktiškai tampa kaip nam, namuose laikomais gyvūnais. E, taip pat norėčiau pakalbėti apie augintinius, gyvūnus augintinius. E, Europos parlamentas jau prieš kurį laiką minėjo, kad būtina parengti teisės aktą skirtą ir to, tokiems gyvūnams, nes taip neužtikrinamas. Neužtikrinama sanglauda tai, kad mes tų gyvūnų nevalgome, nereiškia, kad turime nesirūpinti jų gerovę. Toliau ponė Džiufrida. Ačiū. Gyvūnų gerovės strategija 2012-2015 metų e, atnešė teigiamų politikos poslinkių ir pagerino gyvūnų laikymo sąlygas. Laimiai žmonių mąstymas keičiasi ir daugiau dėmesio skiriama gyvūnų geroviai. Visuomenė e, e, šioje sferoje net progresyvesnė už ES institucijas. Turime uh, E, atsižvelgti į, į praneš, apie, apie atvejus, kuomet elgiamasi žiauriai su gyvūnais. Savo pranešime apie gyvūnų gerovę akcentavome, kad negalime e, pamiršti, kaip laikomi tie gyvūnai, kurie net netinkamai yra laikomi, jie niekada nebus sveiki. Ir čia žengtas geras žingsnis priekin, norime, kad komisija toliau eitų priekinčioje srityje, parengtų strategiją skirtą kovai su uh, žiaurumu, žiauriu elgesiu su gyvūnais. Toliau ponas Serao Santos. Ačiū, ponė pirmininkė. kur link mes norime eiti gyvūnų gerovės apsaugoje Europoje. Turime derinti e, fizinę ir psichologinę gyvūno gerovę su e, finansinėmis galimybėmis. Negalima leisti blogėti gyvūnų gerovės standartams. Turime užtikrinti, kad e, akvakultūros įmonės, žuvų veisimo įmonėse būtų ištikrinamos tinkamos sąlygos, turi būti patvirtinti tinkami geri minimalų standartai. Taip pat noriu paklausti komisiją apie mokslinių tyrimų rezultatus 2012-2015 metų laikotarpį. Pavyzdžiui, žvejybos procesas susijęs su e, kančiomis reikėtų pamastyti, kaip, kur link norime eiti po 2020-ųjų. E, dabar žodis tiems, kurie prašė žodžio pagal, procedūr, pagal e, procedūrą, prašau žodžio, pirmas ponas Mikolašik. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, mėly kolegos. Šiandien svarstome gyvūnų gerovės klausimus. Tai tikrai svarbi tema ir būtina ją svarstyti. Ar kalbėtume apie gyvūnus, e, kurie yra masiškai auginami ir dažnai netinkamomis sąlygomis. Turime nepamiršti ir gyvūnų augintinių, kurie buvo minėti. Turime užtikrinti ir jiems tinkamas gyvenimo sąlygas. Noriu pakalbėti ir apie netinkamus gyvūnų skerdimo metodus. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie bandymus apie naujų vaistų išbandymą, kurių negalime patikrinti, e, panaudodami žmonės, kartais daromos klaidos, taip pat klaidomos daromos transportuojant gyvūnus, noriu priminti ir klonų, apie klonuotus gyvūnus, jie tikrai kenčia ir džiaugiuosi tuo, kad parlamentas atmetė siūlymą leisti rinką tiekti klonuotų gyvūnų mėsą. Nepamirškite, kad pasisakymams šiems skirta po vieną minutę. Toliau ponas Kaputo. Grazie, prezidente. Radu... Ačiū, ponia pirmininkė. Aukštas gyvūnų apsaugos lygis yra būtinas siekiant apsaugoti jų e, sveikatą ir užtikrinti jos e, jų produktivumą ir, ir, ir apskritai prodavimą šioje srityje. Taigi aš pasakau už gyvūnų gerovės strategiją Tačiau čia dar labai daug ką reikia nuveikti. Europos komisija nori parengti nu, ambicingą strategiją skirtą 2016-2020 metams ir pateikti tam skirtą pasiūlymą. E, Likščiolinės standartai tai taikomi šioje srityje yra pernelyg sudėtingi ir dėl jų kyla didelis e, teisinis netikrumas ir gamintojams konkurencinės sąlygos e, labai skirtingos. Komisijos pasiūlymas turėtų būti remiamas ir gamintojų, kurie laikosi visų standartų ir investuoja į savo ūkių gerinimą ir standartų e, laikymasi. E, ir šios, šie standartai tai turėtų būti taikomi visų rūšių gyvūnams ir gyvuliams, ar tai būtų ar, ar maitinimus įskirti gyvuliai, ar valkataujantis gyvūnai, ar naminiai augintojai, augintiniai που πρέπει να λάβει υπόψη τη. Ačiū, ponė pirmininkė. Gyvūnų gerovė yra labai plati ir svarbi tema ir komisija turi atsižvelgti į tai, rengdama naują strategiją. 2012-2015 metų strategija atnešė nemažų rezultatų, pavyzdžiui, e, dabar mažiau kam, kam, e, kamuojami. E, kankinami gyvuliai ir gyvūnai, tačiau turime neužmiršti, kad visame pasaulyje e, gyvūnai yra kankinami iki šiol ir patiria nežmoniškas e, kančias. Mes turime imti taikyti platesnio pobūdžio, platesnio masto apsaugos priemonės skirtas gyvūnams e, apsaugoti ir užkirsti kelią jų e, kankinimui. E, ir turi būti pateiktas pasiūlymas dėl supap, teisės aktų gyvūnų gerovės rytyje supaprastinimo. Dėkoju, dabar žodį suteikiu. Pone Miller, ačiū ponė pirmininkė, mėlyi kolegos, džiaugiuosi viskuo, kas yra pasakoma dėl gyvūnų gerovės. E, tai yra vienas didžiausių prioritetų daugumai ES valstybių narių gyvūnų gerovės e, e, standartai pastarosius 30 metų gerokai išaugo, investicinės programos, kurios buvo taikomos kaip e, paskatos ūkininkams investuoti į, į savo ūkių gerinimą taip pat yra sveikintinas dalykas. E, Šveicarijoje, pavyzdžiui, ypatingai subsidijuojamos ir remiamos tos, e, e, remiami tie ūkiai, kurie yra modernizuojami, siekiant atitikti aukštus gyvūnų gerovės standartus. Vis dėlto aš matau vieną didelę problemą, kad tarp 28 valstybių narių e, e, nėra jokios vienovės. Mums reikia prisidėti prie harmonizavimo didinimo. Ir mums reikia įtraukti ir tokius aspektus kaip gerą, e, kaip, kaip apmokymo tam tikras programas, tai yra į visuomenės švietimą ir kalbant ne tik apie ūkininkus, kurie jau tuo naudojasi, bet ir, pažiūrėjau, e, apskritai žmonės, kurie, pažiūrėjau, laiko naminius gyvūnus. Gyvūnų gerovė yra labai svarbus dalykas, tačiau nuo jos yra dažnai nusisukama, kuomet yra pradedama vaikytis pelno ir tai ypač matoma visame e, pasaulyje už ES ribų. E, E, labai daugeliui ūkių svarbiausia yra maksimaliai padidinti e, e, produktivumą. Ir tai, ir tai, to, tai yra įmanoma tik tai nesilaikant pakankamai gyvūnų gerovės standartų. Mums reikia galvoti, kaip padėti ūkininkams išsaugoti savo gyvybing, ūkių gyvybingumą, nenusižengiant tiems standartams. Mes turime girdėti ir tai, ką sako visuomenė, klausytis viešosios nuomonės ir gyvūnų gerovės aspektas turėtų būti neatsiejamas ūkininkavimo, e, neatsiejama ūkininkavimo vertybė ir dalis. Panas Arnot, Remdamiesi subsidiarumo principu galėtume pasakyti, kad šis klausimas turėtų būti kuo artimesnis piliečiams ir e, taigi pačios valstybės narės galėtų geriausiai spręsti šios klausimus, ne, nes ne visada reikalingi tokie teisės aktai, kurie e, turi pritemti ir narės. Reikėtų kalbėti apie gyvūnų importą, eksportą ir labai svarbu, kad pačios šalis galėtų spręsti šios klausimus klausimus, kai dėl gyvų gyvūnų. Taip pat dėl naminių gyvūnų, e, dėl žuv, žuvyčių Jungtinėje karalystėje, nes tai galėtų padaryti daugeliu gyvūnų poveikį, tūkstančiams gyvūnų. Deja, Jungtinėje karalystėje leiboristų partija pasiūlė, kad su mėsa reikėtų elgtis kaip su tabaku. Ir, na, žinoma, aš suprantu, kad tokios pastabos galėtų žaisti ir tuos, kurie mėgsta mėsą ir kurie rūko. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį komisijos nariui, ponai Andriukaičiui. Prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė. Gerbėmėjai nariai, atidžiai išklausiau jūsų šią svarbę temą. Pritariu Jums tuo atžvilgiu, kad ES turi ir toliau aktyviai veikti dėl gyvūnų gerovės apsaugos Esama įvairių požiūrių, kalbama apie teisės aktus, apie naują gyvūnų gerovės strategiją ir ES platformą dėl gyvūnų gerovės. Kalbama buvo ir apie geresnį teisės aktų įgyvendinimą, apie dabartinės strategijos vertinimą. Visos šios galimybės e, mano kabinete, mano tarnybose yra aptariamos. Ir e, mes, e, ir buvo, todėl buvo paprašyta pradėti Eurobarometro apžvalgą. Tai yra svarbu ne tik visuomeniai, bet tai, kuria papildoma vertę maisto grandinės rytyje. Siekiame įtraukti daug įvairių suinteresuotų asmenų. Nauja informacija bus pateikta 2016 metais ir tikėkimės tai bus atsakas e, visiems, kurie turi atitinkamų lūkesčių. Dėl ES teisino tai bus ir toliau svarbiausias prioritetas. E, mes e, baigsime renkti šios teisės aktus, atsižvelgsime į naują barometro tyrimą pasižiūrėsime, kokie, ką reikėtų daryti, tuo klausimu dėl oficialios kontrolės ES galės įsteigti e, centrus gyvūnų gerovės klausimais, bus skatinama nagrinėti šį klausimą ir reikėtų būti ir toliau pasaulio lyderiais gyvūnų gerovės rytyje ir taikyti aukštus standartus. Lauksiu jūsų parlamento parengtos rezoliucijos ir dabar norėčiau patikinti, kad komisijai gyvūnų gerovės klausimai yra labai svarbus. Mes ir toliau dirbsime siekdami integruoti šios klausimus į platesnę perspektyvą, e, turėdami galvoje visą maisto grandinę ES. Ačiū. E, bus pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijų.